konsultacinių procesą nuo rugsėjo ir sausio mėnesį jį baigsime ir tada parengsime um, Europos komisijos komunikatą, kurį pateiksime parlamentui ir tarybai. Ačiū. Kolegos, gavau e, šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Šią temą balsavimas vyks rytoj. Todėl norėčiau diskusiją baigti ir pereiti prie kito darbo tvarkės e, punkto komisijos pareiškimas dėl mėsos importo iš trečiųjų šalių. E, pradėsime nuo ponios e, komisarės Vasilijų e, pasisakymo. Aš labai apgailestauju, ponė pirmininkė kadangi ši tema yra labai įvairi ir labai įdomi, aš kalbėsiu gana ilgai ir labai dėl to atsiprašau. Public health requirements Komisija turi labai griežtus ir visapusiškus mėsos um, saugumo reikalavimus mėsai iš trečiųjų valstybių ir gyvena efektyvę politiką, kad būtų atsižvelgta į mokslo nauja, naujoves ir lygų situaciją trečiosiose valstybėse ypač. Uh, ypatinga dėmesį skiria um, snukio nagų lygai, kai eina kalba apie eksportą um, iš trečiųjų valstybių, kadangi ES šios lygos nebėra, o dėl šios lygos gali būti padaryta didžiulė ekonominė žala. Labai išsamų standartai reikalavimai yra nustatyti pasaulinės e, gyvūnų sveikatos organizacijos lygmenių, kad būtų galima užkirsti kelią e, snukio nagų lygos plitimui. Taip pat e, sanitarnių, fitosanitarnių reikalavimų patvirtinimas nurodo, kad galbūt valstybės gali naudoti skirtingus metodus produkcijai tikrinti, tačiau tai nereiškia, kad E, rizika gyvūnų ar žmonių sveikatai gali išaukti. ES netaiko mūsų vidinių e, teisės aktų nustatytos sistemos identiškos replikos trečiosiams valstybėms. Ir lygiai taip pat tos valstybės, į kurias mes eksportuojame, negali e, taikyti identiškų savo vidinių taisyklių mums. Svarbu, kad jų taikomos priemonės turėtų lygiai verti poveikį kaip ir mūsų priemonės. Ir aš čia Pateiksiu pavyzdį. ES mes turime labai griežtus reikalavimus dėl identiteto dėl gyvulių atsekamumo ir identifikavimo. Mūsų taisyklės leidžia atsekti, kur gali, iš kur gali būti kilę tie gyvūnai, kurie gali būti užkrėsti, kad būtų galima iš karto likviduoti lygos žydinius. Tokiu būdu mūsų taisyklės leidžia atsekti mėsos keliavimą per visus etapus, nuo pat ūkio iki pat vartotojo stalo. Taip pat atsekamumo atsiekamumo taisyklės, kurios yra taikomos trečiosiams valstybėms, kurios eksportuoja ES, yra skirtos užtikrinti, kad impormu, importuota mėsa nekeltų nepriimtinos rizikos ES. Todėl šių taisyklių taikymo e, sritis yra daug labiau apribota nei ta, tų taisyklių, kurios yra taikomos ES. Taip pat noriu pabrėžti, kad tos taisyklės, kurios yra taikomos gyvulių atsekamumui ES, buvo patvirtintos sureagavus į BSE krizę. Kaip jūs prisimate, dėl to um, labai sumažėjo vartotojų pasitikėjimas ir ypač uh, nukentėjo vidaus rinka, um, ypač jau, priekybos jautienas rytyje. Dabar noriu pasinaudoti šią progą ir detaliau paaiškinti. Uh, kaip efektyviai veikia rizikos mažinimo, švelninimo visa sistema susidedant iš etapų ir kuri taikoma miestai, kad būtų galima užtikrinti aukščiausią apsaugos lygį ES um, žmonių ir gyvūnų sveikatos rytyje, kad tie standartai būtų aukščiausi ir kad jie atitiktų SPS susitarimus. Šios priemonės gali būti sugrupuotos į penkis apsaugos lygmenis. Jos yra tokios visapusiškos, tokios išsamios, kad tik tai 12 trečiųjų valstybių už ES ribų gali tenkinti šios reikalavimus ir todėl mes importuojame jautieną tik iš tų keliolikos valstybių. Pirma. Jautienos importas yra leidžiamas tik iš trečiųjų valstybių ar iš tam tikrų tų valstybių regionų, kurios turi konkrečiai e, gavusios autorizavimą po to, kai komisija patikrino ir tikrai pasakė, kad jų veterinarinės tarnybos ir be, yra geros ir jų gyvūnų sveikatos situacija yra gera. Antras dalykas um, - galvijų um, auginimo teritorija turi būti sertifikuota, kad joje nėra uh, atitinkamų lygų, kas yra pagal ES reikalavimus reikalaujama. Uh, trečia dalyk, trečias reikalavimas - tos valstybės turi turėti atitinkamus uh, turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad jautienoje nebūtų augimas skatinančių hormonų ir tam tikrų kitų medikamentų. Tai yra tai- to, kas yra draudžiama, kad, jeigu norima importuoti jautieną E, galvijų mėsą į ES. Ketvirtas dalykas - visa e, mėsa turi atkeliauti iš patvirtintų skerdyklų, kurios turi būti patvirtintos ir užregistruotos konkrečiai tam tikslui. Penktas dalykas - mes taikome konkrečias specifines taisyklės dėl e, mėsos gamybos ir laikymo. Taip pat turime dar papildomą apsaugos sluoksnį. Mes įsileidžiame tik tai mėsą su kaulais iš Australijos, Čilės, Naujosios Zelandijos ir JAV kitoms septynioms valstybėms, iš, kurio, ga, iš kurių galima atvežti e, jautieną, galima atvežti tik tai suaugusių gyvulių mėsą, kuri, nu, kuri yra nuimta nuo kaulų. Tai už, leidžia užtikrinti, kad um, e, MFD virusas būtų deaktyvuotas, net jeigu jis dar būtų buvęs toje mėsoje, nežiūrint visų tų kitų papildomų priemonių, kurias aš jums jau apibūdinau. Dabar dėl tos mėtos, kuri yra kuri turi būti tinkama ES, tai turi būti sertifikuotas veterinaras davęs leidimą ir pas, turi jis patvirtinti, kad visos sąlygos buvo įvykdytos. Į kai mėsos siunta atvyksta į ES, kontrolė yra atliekama oficial, valstybės, narios, valstybės narės um, uh, sertifikuotas veterinarijos tarnybos prie sienos. Viso to kontrolė turi atlikti veterinarinį patikrinimą prie sienos sienos. Pasienio postas privalo sutvarkyti e, visus dokumentus, identifikavimo ir fizinius patikrinimus. Importuojama mėsa importuojamai mėsai yra atliekamas šimtaprocentinis dokumentinis ir fizinis bei identifikavimo patikrinimas prie sienos. Be to, dar minimum 20 procentų importuojamos mėsos yra papildomi patikrinimai taikomi. Be to, mes turime dar papildomą apsaugos lygį kurį užtikrina uh, mūsų draudimas duoti uh, draudimas įvežti mėsą, gyvulių maitinimą šerimo tikslais. Tokiu būdu MFD virusas negali patekti į ES ir išplisti po ją, jeigu jis vis tik tai dar sugebėtų patekti į ES, nežiūrint visų kitų apsaugos priemonių. Visos šios apsaugos priemonės yra visiškai suvienodintos ES ir 2006 metais um, Europos maisto saugos tarnyba patvirtino, jog šis, šios priemonės tikrai padeda efektyviai užkirsti kelią MFD ir sumažinti jos grėsmę prasme. Ir čia ši agentūra pasakė, kad ES turi tikrai tobulą importo kontrolės sistemą. Šios pastangos yra, kaip matoma, tikrai efektyvios um, mėsos ir mėsos produktų kontrolės rytyje. Čia aš noriu perėti prie kito punkto. Uh, kadangi veterinarinės sąlygos importuojamai mėsai buvo suvienodintos 80-metį, MFD nėra nei vieno atvejo patekimo ES per importuojamą mėsą. Aišku, nereikia man net priminti, kad MFD protrukis 2001 2008 metais Junktinėje karalystėje kilo dėl to, kad nelegaliai buvo įvežta mėsta, mėsa greičiausiai iš Azijos ir dėl to, kad ji buvo nelegaliai panaudota šerti keuliams. Todėl aš manau, kad mes turime sutelkti dėmesį ten, kur kyla reali, reali grėsa, grėsmė ir mes turime būtent žiūrėti į tuos atvejus, kuomet yra nelegaliai įvežama mėsa, mėsa įvežama asmeniam suvartojimui, o ne ten, kur viskas yra daroma legaliai ir yra kontrolė. Todėl jūs matėte ES oro uostose ir kitose įvažiavimo į ES vietose didžiulius plakatus, kur yra paaiškinamos piliečiams taisyklės dėl to, um, kas, kas yra reikala, kas, kokios, kokie yra reikalavimai susijęs su gyvulinės kilmės produkcijos įvežimu. Dabar dėl Brazilijos mėsos. Noriu pasakyti, kad čia yra papildomi reikalavimai nustatyti Brazilijos jautienos įsivežimui nuo e, praeitų metų sausio. Tarp jų yra gretų, greta visų tų reikalavimų, kuriuos aš jau išvardėjau, uh, kilmės dokumentai turi būti patikrinti ir autorizuoti Brazilijos valdžios. Brazilijos valdžia dabar reikalauja, kad tie galvijai, kurie skirti ES vartojimui, turi būti identifikuojami, registruojami duomenų bazėje jau Brazilijoje tokie gyvuliai yra e, mažiau nei 1,5 procento bendros, e, bendro Brazilijos galvijų kiekio. Tai yra 2,9 milijonai e, gyvulių patvirtintose ūkiuose auginamų. Brazilijos valdžia dar kartą patikrino tos ūkius, kurie nori auginti jautieną skirtą ES rinkai. Iš daugiau kaip 10 tūkstančių patikrintų ūkių, kurie 2007 2009 metais lapkritį turėjo leidimą importuoti mėsą į ES, dabar tik tai 1708 ūkiai turi leidimą importuoti mėsą į ES. Dėl to um, jautienos importas iš Brazilijos labai sumažėjo. 2009 metų pradžioje buvo išryškinti tam tikri trūkumai, kuomet komisija atliko tikrinimą. Ir Brazilijos valdžia parodė visišką e, bendradarbiavimą, kad galėtų išspręsti tuos trūkumus. Bet Bet kuriuo atveju galutinės išvados vis tik tai nebuvo e, tokios, kad reikėtų e, visiškai uždrausti jautienos e, importą iš Brazilijos. Dabar kokia yra situacija? tolesnį uždraudimą importuoti jautieną iš Brazilijos galėtų būti interpretuojami kaip, eks, e, kaip protekcionizmas ir gali netgi susilaukti um, skundo PPO. Mes turime nepamiršti, kad ES kartas nuo karto susiduria su gyvūnų sveikatos saugos problemomis. Mes reikalaujame, kad trečiosios valstybės proporcingai reaguotų į šias problemas. Tai todėl ir mes turime parodyti pavyzdį ir atitinkamai laikytis tų taisyklių, kurios reglamentuoja tarptautinę priekybą. Pabaigai aš noriu patikinti parlamentą, kad komisija ir toliau um, kovos su neteisėtų importų, kas yra didžiausia rizika nežiūrint mūsų labai aukštų standartų. Komisija toliau išlaikys dabar taikomą proporcingą požiūrį į um, jautienos importą iš trečiųjų valstybių, taip pat ir Brazilijos. Ir tai užtikrins, mes tikrai tvirtiname, kad tai užtikrins mūsų visuomenės sveikatą ir gyvūnų sveikatą ES ir ES gerą reputaciją tarptautinių lygmenių. Ačiū. Dėkuoju, ponė. E komisarė. Dabar suteiksiu žodį e, frakcijų kalbėtojams. Pone Erans, EPP frakcijos vardu, dvi minutės, prašau. Europos Sąjunga taiko aukščiausius standartus pasaulyje E, maisto e, saugumo e, srityje. Tie reikalavimai taikomi mėsos maisto produktų gamintojams ir norintis tiekti maistą Europos rinkai turi atitikti šios reikalavimus. Ir gamybos deficit vietas ES yra padengiamas importuota mėsa e, pagrindę iš Brazilijos. Ir jeigu e, leistume ES rinką pasiekti e, mėsai, kuri netitinka tų standartų, kurie yra taikomi mūsų europiniams maisto mėsos gamintojams kadangi e, tai, e, tai pažeistume taip pat ir e, PPO taisyklės. Ir Europos komisija turėtų užtikrinti, kad visas mėsos importas būtų tiekiamas iš ūkių, kurie yra tinkamai patikrinti. E, yra didžiulis mėsos poreikis, e, importo iš Brazilijos e, poreikis. Tačiau būtina tikrinti maisto ir veterinarijos tarnybą Europos Sąjungoje. Turi tikrinti ir užtikrinti saugą. Praeitą kartą E, buvo nustatyta, e, kad e, ne visuomet standartų yra laikomas ir ne visada Brazilijoje taikoma atsekamumo sistema yra problemų tiekimo sistemoje. Kaip galime užtikrinti, kad 1500 ūkių atitiktų keliamus reikalavimus. Dėkuoju, laikykitės, prašau, jums skirto laiko, ponas Keli pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie mėsos importą, mes Europe e, turime kalbėti apie sistemą, kur yra griežtai reguliuojama. Turime vadovautis vartotojų saugumo e, E, kriterijais ir principais. Sistema e, šiuo metu e, veikianti. Mes verčiame savo ūkininkus gaišti laiką ir laikytis griežtų reikalavimų, tuo tarpu įsileidžiame maisto produktus iš nesaugius produktus iš trečiųjų šalių ir tokia situacija yra nepriimtina. E, Brazilijoje e, maisto gamybos e, praktika ir standartai netinka, netinka Europos vartotojų reikalavimų. Ir nepakankama maisto kokybė iš trečiųjų valstybių kenkia visai mūsų sistemai. Šie produktai turi būti atsekami ir jie turi būti kokybiški. Situacija negali e, tęstis ilgai. Ir neseniai e, e, priimtos priemonės E, buvo ir atvejų, kai e, mėsa neva pagaminta patvirtintose, patikrintose ūkiuose iš tikrųjų buvo iš kitų e, ūkių, nes mes baiminamės dėl savo Europos vartotojų ir negalime toliau taikyti tokios praktikos, kuri E, e, yra šiuo metu taikoma Brazilijos gamintojų. Dėkuoju, ponas Keli. E, ponas Lion, dvi su pusė minutės. Liberalų frakcijos vardu. Ačiū, pona pirmininkė, ačiū komisarė pristačiusiai tokias apsaugos priemonės siekiant užtikrinti standartų laikymasi atsekamumo sistema e, numatytuose e, Brazilijos ūkiuose e, sumažino bet kokią užkristos mėsos, bet kokį mėsos eksportą į, į Europos Sąjungą. Tačiau nepamirškime, kad snukio ir nagų lyga Brazilijoje vis dar yra. E, yra 50 procentų ūkių, kurie buvo patikrinti ir jie gali, e, turi teisę e, tiekti mėsą į Europos Sąjungą. E, ten buvo nustatyti pažeidimai, o 25 procentai e, ūkių e, tokių e, pažeidimų turėjo labai daug. Ir e, tokių e, atvejų e, yra nam, labai daug ir tie tikrinimai buvo netikslus. Mano e, klausimas, e, ponė komisarė, jums, ar visa, visos tos kontrolės ir patikrinimai, ar jie buvo atitinkamai atlikti ir atitinkamai tikslus, ar jie buvo. Man nereikia priminti e, to e, snukio ir nagų e, lygos protrukio, kuris buvo pastarį kartą. Mums teko sunaikinti milijoną gyvūnų. Tai mūsų mokesčių mokėtojams kainavo 4 milijardus svarų. Tai štai kokią riziką ir kokius, kokias sąnaudas turime patirti, kai nesaugia mėsą importuojame. Aš noriu paklausti jūsų, ar į tuos patikrinimus žiūrima rimtai, ar e, teisingi duomenys pranešime atsispindi, e, kad užtikrintume, e, patikintume ūkininkus ir vartotojus, e, kad iš Brazilijos ES pasiekia saugi mėsa. Dėkoju. Labai dėkuoju, pono Lai. Toliau kalbės ponas Smith. Komisarė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už labai išsamų pristatymą. Ko gero, vienas iš išsameusių pristatymų, kurį esame girdėję iš komi komisijos pastaruoju metu. Džiaugiuosi, kad šiandien matau e, salėje labai daug kolegų, kuriems rūpi mėsos importas iš Brazilijos. Ir mes pritarėme tam, ką Jūs pasakėte apie e, įvežamos mėsos e, kontrolę ir apie snukių, snukio ir nagų lygą. Tačiau to nepakaks. Iš esmės šiandien mes kalbame ne apie Brazilijos e, mėsą, apie platesnį klausimą kalbame. Mūsų vartotojai, mūsų pirkėjai reikalauja, kad uh, tos šalis, kurios e, eksportuoja į ES, turėtų atitikti mūsų nustatytus standartus. Brazilijos e, atsiekamumo standartai yra menkesni negu mūsų. Tai reiškia, kad negalime įsivežti mėsos iš tos šalies. Mūsų vartotojai tikisi, kad standartai bus taikomi tiek mums, tiek toms šalims, iš kurių mes e, importuojame produktus mūsų vartotojai ir mūsų ūkininkai ir mes reikalaujame, kad būtų taikomi vienodi atsiekamumo standartai tiek Brazilijai, tiek tre, kitoms trečioms e, šalims. Tai, kad 50 e, procentų visų patikrinimų e, parodė, kad buvo nesilaikoma standartų, yra labai rimtas rodiklis. Ir aš manau, kad mes turime nutraukti e, importą iš tų šalių, kurios nesilaiko nustatytų standartų. Dėkuoju toliau, ponas Nikolson. Pone pirmininkė, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad šiandien mes nekalbame apie importą iš trečiųjų šalių, mes kalbame apie Brazilijos mėsą, kuri yra įvežama į Europą. Štai apie ką kalbame. Nulidau šiandien e, dėl to, kad mes neparengėme rezoliucijos. Aš nežinau, kodėl taip yra, tačiau, kiek supratau, stambiausios frakcijos tiesiog uh, nesugebėjo atsispirti Brazilijos ambasadoriui, kuris e, praeitą savaitę kreipėsi į visus, visas stambiausias e, frakcijas ir kiek aš suprantu, ypač liberaldemokratai e, labai pasi, pasitarnavo tam, kad nebūtų parengta rezoliucija. Aš nežinau, gal jums atrodo, kad aš kodėl Brazilijos ambasadorius į mane nesikreipė, gal, gal jis suprato, kad jis nesugebės manęs įtikinti. Aš turiu pasakyti jums ir tiems, kas ateis į jūsų vietą, kad komisija daugiau nebesugebės užrišti Europos ūkininkų rankų. Ir jūs negalit reikalauti iš jų uh, E, kiekvieną dieną dirbti tam, kad jie patenkintų nustatytus standartus ir po to jų tų standartų nereikalauti iš kitų šalių. Jūs turėsite įrodyti visomis įmanomis priemonėmis, kad į ES įvežama mėsa atitinka visus standartus, kurie yra taikomi, taikomi ES gaminamai mėsai. mūsų gamintojų vardu mes e, nesusitaikysime su uh, kitokia situacija. Um. Panas Baftin, dviems pusė minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie e, Brazilijos mėsos atsikamumą bei saugą. Dėl to, kad dėl šios mėsos mūsų ūkininkai praranda savo pajamas. Jau šiandien girdėjome, kad ši mėsa dažnai netitinka nustatytus e, standartus. Brazilija taiko nepakankamą e, išvežamos mėsos kontrolę ir tai kenkia mūsų ūkininkams. Šio klausimo aktualumas ypač paaštrėja klimato kaitos e, diskusijų kontekste. Uh, Europos e, e, Sąjunga pamiršta, kad e, būtent Brazilijos gyvulių augintojai yra atsakingi už tai, kad naikinami yra miškai ir dėl to didėja CO2 misijos. Yra šiandien nedaug ūkių gali eksportuoti mėsą į Braziliją, tačiau autorizuotų ūkių skaičius nuolatos didėja, nepaisant to, kad kontrolės lygis išlieka gan menkas. Skerdiklose yra labai daug mėsos, kurios niekas nesugeba identifikuoti. Be to, inspektoriai labai dažnai turi artimų ryšių su uh, tais, kas uh, eksportuoja mėsą. ES ūkininkai turi laikytis taisyklių, kurios buvo nustatytos siekiant užtikrinti vartotojų uh, saugą. Ir todėl, jei mes nereikalausime to, kad uh, eksportuotojai laikytųsi tų pačių taisyklių, pakenksime vartotojams ir ūkininkams. Walmartas bei e, kai kurie, kai kurie kiti mažminės prekybos centrai jau uždraudė e, prekybą Brazilijos mėsa. Tačiau mes to nedarome. Nes, kaip minėjau, e, Brazilijos gyvulių augintojai yra atsakingi už 80 procentų visų sunaikinamų miškų, o komisija ir valstybės narės nieko nedaro ir remia dabartinę politiką. Ačiū, ponas Bafton. E, ponas Bafton, ar atsakytumėte į klausimą? Ar atsakytumėte į pono Šmito klausimą? Jis norėtų pasinaudoti savo mėlynąją kortelę. Prašau, užduokite klausimą. Ačiū pirmininkė. Aš e, sveikinu tai, ką pasakė ponas Bafton, tačiau suabejočiau vieną jo fraz, frazę, kai jis pasakė, kad e, ne, yra e, mėsa ne, nepatikrinta įvežama į Europos Sąjungą, o išklausus 15 minučių komisarės pranešimą taip netrodo ir e, atrodo, kad jūs e, trukdote e, tik tai problemų sprendimui. Leiskite atsakyti. Pasižiūrėkite, kas vyksta su mėsa įvežama iš Brazilijos. Viskas labai paprasta, visas klausimas yra aiškus ir tai, ką jūs iškeliate, yra labai svarbus klausimas. Kodėl tokia situacija yra dabar Europos Sąjungoje? E, e, mes girdime, e, kokie patikrinimai vyksta ir kaip tie patikrinimai vyksta skerdyklose ir ūkiuose. Buvo juk pranešimas šiais klausimais. Aš noriu pasakyti, kad mes esame to, toje pačioje barikadų pusėje. Dabar žodis poniai Dots vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė. Dėkuoju e, už išsamų ir ilgą pranešimą, kaip daugelis e, čia pasisakiusių šį vakarą. Mane truputį nustebino tai, kad jūs susitaikote su tuo, kad mes nieko negalime padaryti veikti importo, mėsos importo atžvilgių iš trečiųjų valstijų. Juk e, mes e, turime pasiekti, kad mūsų standartai galiotų ir e, kitoms valstybėms. Nes mūsų gamintojai atsiduria nesažiningoje padėtyje. Mes turime užtikrinti saugumą ir užtikrinti, kad e, mėsos e, eksportuotojai atitiktų reikalavimus. Mes turime užtikrinti, kad ne, e, neimportuotume mėsos iš tų valstybių, kurios netitinka šių reikalavimų. Ir šiandien daugelis čia piktinasi šiuo klausimu. At Ačiū, ponė Dots. Prateskime toliau. Žodis poniai Magdinis. Aš noriu paremti pono Nikosono pareiškimą ir apgailestauti, kad socialistai dabar verkia krokodilo ašaromis dėl populistinių priežasčių, tačiau nesugeba paremti rezoliucijos tokių svarbių klausimų. Mm, kartais su, iš tikrųjų taip pagrystas tas pyktis. Komisarė, tikrai labai mm, vertinu jūsų pasisakymą, tačiau jūs neįvardinate, kas yra kaltas ir jūs tikrai negalit, nesimate veiksmų, nors yra airių um, aiškiai žur, ūkininkų žurnale pareiškimai padaryti ir dabar politinis spaudimas vis tik tai privertė jūs atsip, taikyti. Aš skaičiau jūsų pasisakymą, aš jį užsi, užsirašiau, dar kartą perskaitysiu, bet aš tikrai mm, suprantu, kad jūs esat priversa vis tik tai veikti. Aš noriu atkreipti dėmesį jūsų pačios pasakytus skaičius. 2007 metais buvo 10 tūkstančių ūkių, kurie galėjo eksportuoti ES, dabar yra 1700, kurie turi leidimus eksportuoti. Man tai sako, kad kiti visi neturėjo teisės iš viso eksportuoti. Taigi iš tikrųjų klausimai yra pagristi iš šio parlamento dėl šios valstybės teisės eksportuoti. Kadangi laikas man skirtas trumpas, aš noriu pabrėžti uh, du dalykus. Aš manau, kad uh, Komisija turi galim... Ne, ne, nekelsiu klausimų dėl to, ar dabar komisija gali kažką padaryti, bet aš noriu, kad visas parlamentas ir būsima komisija tikrai iki galo veiktų šio klausimu. Mes turime užtikrinti, kad visi gamintojai e, laikytųsi aukštų standartų. Iš tikrųjų, jeigu e, mūsų ūkininkų aukšti standartai bus paminti dėl to, kad iš trečiųjų valstybių atkeliauja menkų standartų produkcija, tai ką tai reikš? Su pesticidų reglamentu bus tas pats, su gyvulių gerovės reikalavimais bus tas pats, kas mes tada importuosime kiaušinių miltelius iš narveliuose laikomų vištų, nežiūrint to, kokie pas mus yra reikalavimai. Viskas bus tada visose kitose srityse taip pat, jeigu nebus laikomas iš tos srityje reikalavimų. Madame la commissaire, la viande de bœuf européenne, de la viande de bœuf d'importation. Ce n'est pas forcément le goût. Ačiū komisarė. Čia eina kalba ne vien tik tai apie skonį ar kainą, bet eina kalba apie sanitarnės normas, kurios egzistuoja ES ir nebūtinai egzistuoja trečiose valstybėse, kurios eksportuoja mėsą. Pavyzdžiui, dėl Brazilijos jautienos veterinariniai, sanitariniai reikalavimai jau nekarta buvo minėti ir 2007 metais Briselėje apie tai kalbėta. Iš tikrųjų, Belgijos mm, tarnybo, sveikatos tarnybos taip pat pasakė, pasakė, kad iš Argentinos jautienos situacija daug prastesnė nei vienos jau, jau, vietinės jautienos ir tikrai ta jautiena negali atsidurti mūsų lėkštėse. Pavyzdžiui, su Argentinos jautiena tas buvo ir, e, pavyzdžiui, Belgijoje e, e, nuo skerdimo maždaug per mėnesį yra suvartojama jau mėsa, taigi aišku, kad situacija yra daug geresnė. Trečiosios valstybės, kurios eksportuoja mėsą į ES, jos privalo laikytis mūsų taisyklių. Jeigu ne, tai, todėl, tai tada reikia aiškintis, kodėl taip yra ir kodėl Europos komisija padaro tokią situaciją, kur mūsų vartotojai yra nesaugus, o mūsų mėsos gamintojai yra atsiduria nepalankioje situacijoje. Iš tikrųjų, jeigu yra reikalavimai kažkokie tai pas mus keliami, tai reikia taip pat apsaugoti ir mūsų gamintojus, kurie iš tikrųjų tos gamintojus garantijos, e, tos kokybės garantai yra. Ačiū. Pone Harkin, ačiū. E, pirmininkė, Komisarė, jūs pasakėt, kad mes negalime reikalauti, kad būtų laikomasi tų pačių standartų, tačiau mes galime reikalauti, kad būtų pasiektas tas pats poveikis. Jūs kalbėjote apie atsikamumą, tačiau mes puikiai žinome, kad trečiosiuose šalyse atsikamumas yra gan ribotas. Ir jeigu šis atsikamumas yra ribotas, o jūs apie tai, komisarė, kalbėjote, tai kaipgi uh, uh, taikomos priemonės gali būti, uh, uh, turėti tokį pat poveikį kaip ir mūsų taikomos poveikį, uh, priemonės. Ir todėl aš turiu pasakyti, kad komisija nuolatos slėpė savo e, tyrimų ir analizių e, duomenės. Kaip pasakė mano kolegė e, ponė Maginės, jūs ėmėtės veiksmų tik po to, kai Airijos ūkininkai ir ūkininkų asociacija padarė jums didžiulį spaudimą. Jei aš savo studentams nu, norėčiau pateikti 12 užduočių, ir jie atsakytų tik tai į uh, tris klausimas, aš tuomet nepasirašyčiau ne, uh, jiems įskaitos. ES ūkininkai nori sąžiningos priekybos, o mūsų vartotojai nusi, uh, yra nusipelnę to, kad viskas būtų aišku, kad jie galėtų pasitikėti perkomomis pre, uh, prekėmis. Ir aš tikrai Brazilijos ūkininkams nepasirašyčiau įskaitos ir ne, Dėkuoju. Pas Ashworth. Panas Ashworth. Komisarė, aš e, apsidžiaugiu išgirdęs, kad jūs norite, kad būtų griežtai laikomasi standartų, tačiau aš noriu kai ką pasakyti. Jūs kalbėjote apie informacinius pranešimus oro uostuose. Aš turiu Jums pasakyti, kad aš nesu matęs ne vieno tokio uh, informacinio pranešimo ir nesu matęs, kad kas nors būtų tikrinamas. Taigi pasigilinkite, ar iš tikrųjų e, yra taip, kaip jūs teigiate. Ir antra, manęs netikino jūsų argumentas apie e, iš Brazilijos e, importuojamą mėsą. Aš esu buvęs Brazilijoje ir aš žinau, kokia yra reali situacija ir pritariu tam, ką apie tai sakė kolegos. Mes reikalaujame, kad būtų laikomasi griežtų standartų Be abejo, tai kainuoja ir mes negalime leisti, kad už tai mokėtų vartotojai o jūs panašu, kad norite, kad e, ūkininkai ir vartotojai susitaikytų su tuo, kad mūsų rinkose yra prekių, kurios netitinka tų standartų, kurie yra taikomi Europoje. Ar taip yra iš tikrųjų? Mums reikia labai aiškios ES maisto saugos e, strategijos, politikos. Bendro žemės ūkio politika buvo tam ir skirta. Jos tikslas yra užtikrinti, kad mes turėtume saugų ir uh, tvariai užaugin ir pakank, saugų maistą ir kad turėtume jo pakankamai. Ponas Des, ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Esu dėkingas poniai Erans, kad e, šį klausimą iškėlė mūsų darbo tvarkė, kadangi uh, mes e, aptarėme labai svarbų klausimą. E, mes neturėtume remti Brazilijos, tai yra principo klausimas. E, mums reikalingi griežti standartai maisto gamyboje. Ir akivaizdu, kad mes turime saugoti ir savo vartotojus ir užtikrinti, kad importas uh, atitiktų standartus tokius, kaip ir mūsų gamintojų e, mėsa turi atitikti. O kaip matome, ne visada e, mėsa importuojama atitinka šios standartus ir mes negalime tokiu būdu bausti savo ūkininkų ir kenkti jiems. Mes negalime su tuo taikytis. Na, o kas dėl atsakamumo, tai yra labai svarbu vartotojų apsaugos prasme. Turime užtikrinti, e, kad importuotos e, mėsos atsakomumas būtų garantuotas taip, kaip mes reikalaujame ir iš savo ūkininkų. E, ir norėčiau pažymėti, kad komisija skirtingus standartus taiko uh, E, mūsų gamintojams ir eksportu, importuojantiems į Europos e, Sąjungą e, gamintojams. Mes ateityje turėsime vis daugiau gyventojų išmaitinti ir Europos parlamentas akilai stebės šį procesą, stengsimės stebėti, kaip yra sudaromos e, sąlygos sąžiningai konkurencijai ir kaip bus užtikrinama vartotojų apsauga. E, o ponas Kortes e, Lastra, prašau. Pone pirmininkė, komisarė, būtina, kad komisija užtikrintų E, e, mėsos e, patikras, tos mėsos, kuri yra įvežama į ES, kad jie atitiktų tuos ES reikalavimus ir taisyklės, kokių tikisi mūsų vartotojai. Tai yra ne tik mūsų vartotojų, bet ir gyvulių sveikatos interesas. Tai e, labai sudėtingas klausimas, reikalaujantis gilesnės diskusijos. E, Dėkuoju. Pone Gerling, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano e, regionas pietvakarių Anglijoje yra puikų žemės ūkio regionas, puikios ganyklos ir gamina puikią mėsą. E, e, mūsų regiono gamintojai gamina aukščiausios kokybės mėsą, taikant atsakamumo sistemą. E, ir jie, juos atakuoja iš įvairiausių pusių. Jau šią e, savaitę e, parlamentas e, įvairių diskusijų ėmėsi tame tarpe ir susijusių su klimato kaita ir žemės ūkiu. Kaip vartotojas gali iš, išvelgti čia kažkokią tai logiką. Turi būti sudaromos lygios sąlygos. Labai svarbu renkti E, remti mūsų e, ūkininkus. Ne e, tiesiogiai, bet taikant lygiai tokius pačius standartus importuojamai mėsai iš trečiųjų šalių ir tikėsime, kad komisija sugebės tai užtikrinti. Dėkuoju. Ponas Lavija, pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisarė. Ši tema, kuri, kurią aptarėme šį vakarą, yra tik tai nedidelė, daug didesnės problemos dalis. Mes kalbame apie e, lygų elgesį ir vienodas sąlygas taikomas e, e, importuotai ir Europoje užaugintai mėsai. E, tai galima būtų pasakyti ir apie kitus sektorius, tačiau e, kalbant e, konkrečiai apie mėsos sektorių, importuojama mėsa patenkina 65 procentus mėsos poreikio, taigi importas yra reikalingas, tačiau turime užtikrinti, kad importuotos mėsos į bendryje kokybė būtų pakankamai aukšta ir e, užtikrintume vartotojų apsaugą. Ir šiandien išgirdome, kad neįmanoma e, e, pateikti tokių pačių reikalavimų mėsos importuojamai mėsai. Yra standartai susiję su produkto atsakamumu. Taip pat standartai tai taikomi e, e, viduje, Europos viduje ir užtikrinantis e, Europos vartotojų saugumą. Pone Delangė, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, kaip paskutinė pasisakančioji oficialiame kalbėtojų para, sąraše. Galbūt apibendrinsiu tam tikrą prasme. E, yra e, e, patarlė, kurią sunku būtų dabar čia išversti. Tačiau esmė yra tai, kad situaciją turime taikyti vis, visomis sąlygomis. Turiu galvoje, kad turime taikyti vienodus standartus tiek mūsų ūkininkams, tiek e, į mūsų e, sąjungą eksportuojantiems ūkininkams. E, ir lygiai tą patį galime pasakyti ir apie pieno produktus, ir apie vištieną. Išklausus kolegų susidariau įspūdį, kad E, parlamentas siekia atkreipti komisijos dėmesį ir reikalauja, kad būtų taikomi vienodi e, standartai e, visiems mėsos gamintojams. Žinoma, buvo imtasi priemonių kovojant su snukio ir nagų lyga, mūsų šalyje yra problemų, kurias taip pat reikėtų pašalinti, tačiau turime užtikrinti, e, kad skiepytų gyvūnų e, produktai gali būti parduodami ES rinkoje. E, dėkuoju, ponia Delangi. Pereikime prie spontaniško pasisakymų. Ir e, sąraše yra užsiregistravę nemažai kolegų. Ponas Jar, viena minutė. E, e, Pone pirmininkė, komisarė, kolegos. mums, e, mes nenorime nieko nei daugiau, nei mažiau, tik tai vienodų sąlygų e, e, mūsų gamintojams ir trečiųjų valstybių gamintojams importuojantiems mėsą Europos Sąjungą. Mums komisarė dešimt minučių bandė išaiškinti, kad tai neįmanoma. Ir mes turėtume e, įsiklausyti į tai, ką, ką siūlo šis parlamentas. E, mes nekalbame apie e, priekybos užkardas, mes kalbame apie sąžiningą priekybą ir vienodą elgesį, sudarant vienodas sąlygas tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų ir nedaugiau. Taigi e, reikalaujame iš komisijos, kad jūs paisytumėte to ateityje. Ponas Vatson, prašau. E, tai, tai Pane pirmininkė, prieš e, šį klausimą svarstėme, kaip galima būtų kovoti su badu. Jūs visiškai teisingai išdėsite savo argumentus, o kolegos visiškai teisingai reikalaujat, kad jūs laikytumėtės savo įsipareigojimų. Deja, tam, kad galima būtų užauginti vieną kilogramą e, mėsos, reikia e, kur kas daugiau vandens e, negu tam, kad būtų užaugintas vienas kilogramas sojos. Mes turime padėti besivystančiam šalims ir manau, kad aš taip pat norėčiau pritarti uh, kolegai Krisui e, Deivisas, kuris paragino visus per e, praeitus debatus atsisakyti mėsos. E, Dėkoju, ponia Kostinger. Vienai minutė. Dėkoju, pirmininkė. Mes tikimės, kad mūsų vartojamas maistas yra saugus ir hygieniškai švarus ir taip pat e, tikimės, kad yra laikomas gyvūnų gerovės standartų bei užtikrintas yra e, žemiškai produkcijos asiekamumas. Vartotojas galės būti tikras dėl vartojamos mėsos tik tuo met, kai standartų bus laikomasi vis, e, visoje mėsos auginimo bei tiekimo grandinėje. Todėl mes, Europos parlamentarai, turime reikalauti, kad šios diskusijos neapsiribotų vien šiais de, šiandienos debatais ir kad būtų imtis realių priemonių. Dėkuoju. Ponas Nikalesku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė, jūs puikiai žinot, kad Rumunija negali parduoti savo užaugintos keulienos ES rinkoje. Tačiau 2010 metais mes galėsime išsivežti savo keulieną į kitas šalis. Be abejo, da, turime gyvendinti keulienos skerdimo reikalavimus. Gal Rumunijos uostus yra daugiau informacijos apie įvežamą mėsą, bet šiaip juokauju. Ačiū, pirmininkė, dėkoju komisariai už pristatymą, man atrodo, kuris atspindi jūsų darbą per visą kadenciją. Iš tikrųjų, svarbiausia yra apsaugoti mūsų piliečius. Piliečiai kasmet pasirengia sumokėti šimtą eurų kiek, už kiek, kiekvienas, kad būtų apsaugota um, jų sveikata. Mes turime dabar komisijos nuomonę, bet noriu pasakyti, kaip naujas parlamento narys. Uh, aš susidūriau su labai sunkia situacija. Vienas iš jūsų darbuotojų, jaunas darbuotojas, nenorėjo atsakyti į mūsų o, klausimus. Taip, mūsų taisyklės yra griežtos apsaugoti mūsų piliečius, bet ar mes turime tas taisyklės taikyti ir tiems, kurie nori maitinti mūsų vartotojus? Uh, jeigu eina kalba apie mėsos ar automobilio pardavimą, ar ta valstybė, kurioje yra um, gamykla, mums primetinė sąlygas? Sąlyg, prieigos prie rinkos sąlygos yra labai svarbios šiuo atveju, kadangi eina kalba apie mūsų piliečius, apie mūsų piliečių sveikatą ir todėl nereikėtų baimintis griežtų taisyklių taikyti. Paskutinis kalbėtojas, panas Sikerski. Także musimy importować. Ponios ir ponai, mes norime ek eksportuoti, todėl turime ir importuoti, kadangi priekyba yra naudinga abiems prekiaujančioms pusėms. Bet aišku, kad reikalingi tam tikri kokybės e, standartų reikalavimai. Manau, kad mes sutiks, visi sutiksime, kad tai yra svarba, svarbu. Um, Europos Sąjunga um, bando apsaugoti savo rinką nuo mūsų standartų netitinkančio ar mūsų saugai, saugumui grėsinčio maisto grėsmės. Mes Turėtumėm, aišku, tikėtis tokios pačios kontrolės ir iš kitų. Ar aš teisingai supratau, kad tai, kas taikoma mūsų gamintojams, turi būti taikoma ir kitiems? Ir ar jūsų patikrinimų rezultatai yra tokie patys visais atvejais? Aš noriu paklausti, ar Rusija ar kitos valstybės gali primesti tam tik, pritaikyti tam tikrus reikalavimus mūsų produkcijai, o mes negalime tokių pačių reikalavimų taikyti, pavyzdžiui, produkcijai importuojami iš Brazilijos. Kas yra svarbiau, tie reikalavimai ar galutinis rezultatas? Ačiū, dabar žodis komisariai užbaigti šioms įdomioms diskusijoms. Gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau Jums priminti, kad e, nesakiau, kad mes negalime iš šių šalių reikalauti, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių. Galiu tik taip galėstauti, kad po mano e, ilgos e, kalbos aš nesugebėjau jūsų įtikinti, kad mes taikome labai daug griežtų taisyklių trečioms šalims. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad mes įsivežame mėsą iš trečiųjų šalių, vienai par kitaip. Iš Brazilijos importuojame tik tai 5 pro, tiek mėsos, kuri gali patenkinti 5 procentus mūsų mėsos poreikio. Nepamirškite, kad mes ir eksportuojame mėsą į trečias šalis, į Rusiją ir į kitas šalis. Ir šiandien mūsų eksportas į Rusiją E, sudaro 1 milijardą eurų kasmet. Tuo pačiu mes tengiamės įtikinti Rusiją, kad mes, mums neprimtinos Rusijos taikomos taisyklės. Tokia, tokios yra tarptautinės taisyklės. Mes netaikome tokių pat taisyklių, mes taikome tokio pat griežtumo taisyklės. Mes taikome tas taisyklės, kurios mūsų galva geriausiai e, saugo mūsų vartotojus. Tokia pasituacija ir su Brazilija. Mūsų veterinarijos e, e, tarnybos misijos parodė, kad ne viskas yra gerai Brazilijoje. Todėl mes pradėjome taikyti griežtesnės taisyklės. Paskutinioji misija į Braziliją iš tikrųjų aptiko daug e, problemų. Ir jei pažvelgsite į veterinarijos tarnybos ataskaitas apie kiekvieną valstybę narę, pamatysite, kad problemų esama ir visose valstybėse narėse. Ir mes kreipėmės į e, tų šalių vyriausybės ir pareikalavome, kad jos e, ištaisytų trūkumus. Ta pati padarėme ir su Brazilija. Brazilijoje buvo aptikta, kad trys ūkiai e, e, labai rimtai pažydė galiojančias taisyklės ir Brazilijos valdžia ėmėsi priemonių. Problemas kitose ūkiuose buvo e, susiję daugiausia su duomenų baze arba su gyvūnų gabenimu ir mūsų veterinarijos tarnybos atstovai nusprendė, kad šie pažydimai nėra pakankamai rimti. Tačiau Brazilijos valdžia vis tiek ėmėsi veiksmų, kad jie būtų ištaisyti. Įsivaizduokite, kai šios patikrinimo misijos vyksta į kokį nors šalį, jos puikiai žino, kad jos suras kokiu nors pažeidimu. Ir tai yra gerai. Svarbu, kad šie pažeidimai, ar, nesvarbu, ar jie buvo padaryti ES ar už jos ribų, būtų ištaisyti. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad mes ir toliau siūsime tik patikrinimo misijas ir į Braziliją, ir į kitas šalis tam, kad būtų uh, išaiškinta, nes, e, kada nesilaikoma taisyklių ir kad tie pažeidimai būtų ištaisyti. Nes mes norime, kad e, mūsų ūkininkams sudarytos darbo sąlygos būtų e, tokios pat kaip ir sąlygos, kurias mes sudarome trečių šalių ūkininkams. Rumunija, Bulgarija bei kai kurios kitos valstybės narės praeitėje turėjo problemų dėl klasikinio keulių uh, gripo, keulių maro. Taip, iš, iš tikrųjų tokia situacija buvo. Ir kreipkite į savo vyriausybę ir pažiūrėkite, kiek pagalbos mes jums suteikėme tam, kad jūs susitvarkytumėt su šią problemą. Ir niekiek nebejoju, kad Rumunija netrukus galės uh, eksportuoti savo keulieną į kitas ES šalis. Ir tai įvyks būtent dėl to, kad mes suteikėme labai daug pagalbos jūsų šaliai, tam, kad jūs uh, uh, išspręstumėt keulių maro problemą. Taigi, kolegos, mes turime nepamiršti, kad mūsų pirmoji pareiga yra apsaugoti mūsų vartotojus. tą ir darome. Mūsų misijos trečiose šalyse dirbs labai atidžiai ir jei bus rasta kokiu nors pažeidimu, reikalausime, kad jie būtų ištaisyti. Ar mes dar išduosime daugiau leidimų ūkininkams Brazilijoje, yra neaišku nes, kaip žinia, tam, kad būtų išduotas leidimas, reikia įvykdyti taikomus reikalavimus, o tam, kad juos įvykdytumėt, reikia investuoti nemažai lėšų. Jei jie tai padarys, tuomet ir gaus leidimą. Dėkoju. Diskusijas baigsime. Kitas posėdis prasidės lapkričio 26 dieną, 9 e, val. prasidės iki pirmos valandos ir nuo trečios valandos iki penktos valandos. Darbo tvarkė paskelbta internete tarp e, darbo.